paskirtam nariui Valdžiu Dombrovskį. Prašau jums žodis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už galimybę susitikti su Jumis Europos demokratiškai išrikto parlamento atstovais Aš taip pat ne vieną kartą buvau parlamentaras ir todėl nereikia apskritai man kalbėti apie tai, kaip svarbu yra parlamente priimti labai svarbius piliečiams sprendimus. Aš, dirbdamas ES komisijoje, savaime suprantama, bendradarbiausiu su parlamentu ir palaikysiu visas iniciatyvas ir demokratišką legitimumą. Taip pat man labai svarbus euras ir socialinis dialogas. Aš manau, kad šie klausimai yra patys svarbiausi. Visų pirma, skatinti augina, augimą eurozonoje, kurti darbo vietas, ypač jauniems žmonėms ir taip pat užtikrinti e, euro stabilumą ir taip pat įtraukti socialinius partnerius į, socialinius, e, į, į sprendimų prieimimą. Aš gimiau už geležinės užtangos. Dar prieš 50 metų Latvija negalėjo dalyvauti Europos gyvenime. Prieš 50 metų mums buvo uždrausa naudotis demokratinėmis teisėmis ir laisvėmis. Prieš 25 metus geležinio uždanga krito ir mums atvėrė taikingo demokratinio transformacijos kelio kelią. Suteikus ES narystės perspektyvą Latvijai, prasidėjo demokratiniai, ekonominiai ir socialiniai transformacijos procesai. Aš tikiu, Europos pagrindinėmis vertybėmis socialinė rinkos ekonomika ir lygiomis galimybėmis visiems. Tik mes visi kartu galime įveikti iššūkius tokius kaip greitai besikeičiantis pasaulis, globalizacija, senėjimas ir klimato kaita. Aš turėjau galimybę nuo 2009 metų iki šių metų sausio mėnesio dirbti kaip Latvijos ministras pirmininkas. Aš e, dirbau ministru pirmininku, kai mano šalis turi įveikti pačią giliausią ES ekonomikos krizę. Ir mes e, numatėme savo prioritetus, tokius kaip ekonominį augimą, darbo vietų krūjimą, kūrimą ir taip pat greitą ekonomikos atsigavimą. Ir todėl Latvija labai greitai sustiprino savo viešosius finansus ir įveikė gilę ekonominę krizę. Labai svarbu buvo paskatinti efektyviau naudotis ES fondais. Taip pat mes sukūrėme papildomą socialinio e, saugumo tinklą ir ėmėmės e, krizės padarinių. Latvija taip pat sėkmingai įveikė Maastrichto kriterijus ir vis dėl, dėl be visų šitų procesų mums nebūtų pavykę e, pasiekti pažangos, jeigu mes nebūtume užtikrinę socialinio dialogo su partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Rengdamiesi eurui mes parodėme pasitikėjimą savo ateitimi, Europos projektu, tuo tarpu, kai kiti abejojo. Aš taip pat dirbau ir parlamente, taip pat dirbau ir Latvijos parlamente, buvau Latvijos ministru, finansų ministru ir taip pat vyriausių ekonomistų Latvijos bankė. Aš manau, kad visa ta patirtis man suteikė galimybę toliau dirbti socialinėje, ekonominėje, e, pinigų politikos srityje. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta konvergencija ekonomikos ir fiskalinės politikos srityje, taip socialinio ir darbo rinkos srityse. Aš manau, kad labai svarbu tikėti bendrą politiką, užtikrinti aiškumą ir įtraukti. Gebimi parlamentarai, Europa sugebėjo įveikti sunkiausią visoje istorijoje krizę ir taip pat išsaugoti bendrą valiutą. Dabar Europos, Europa atsigauna ir augimas yra pusantrų metų per metu. Šitas procentas yra šiek tiek vienu procentu e, žemesnis negu prieš krizinių laikotarpį. Tačiau užimtumas eurozonoje dar išlieka 11 procentų, jaunimo nedarbas 20 procentų ir 16 procentų tarptų žmonių, kurių amžius nuo 15 iki 29 metų. Mes negalime sauliaisti ir prarasti šios jaunosios kartos. Mes visi puikiai žinome, kodėl šita krizė e, atsirado. Augimas priklauso nuo mūsų gebėjimo atsiliepti į šiuos iššūkius. Visų pirma, gyventojų senėjimas, e, labai didelis įsiskolinimas, didelė infliacija Europoje ir taip pat nepakankamas augimas. Labai svarbu kuo greičiau sugražinti Europą į augino, augimo kelią. Mums reikalingi koordinuoti veiksmai, reikia skatinti paklausą ir pasiūlą ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu. Investicijos, e, augimas, darbo vietos kūrimas, vietų kūrimas tai yra svarbiausi būsimosios komisijos veiksmai. Reikėtų apie 300 milijardų papildomų investicijų viešajame ir privat, privačiajame sektorėje per artimiausius trejus metus ir būtina užtikrinti investicijas ir konkurencingumą Europoje. Tai reikėtų pasakyti ir apie dabartinį ES finansavimą. Europos struktūriniai fondai turėtų būti naudojami išmaniai ir taip pat jaunimo garantijos turi būti įgyvenimas labai sklandžiai ir veiksmingai. Krizė parodė labai didelius sunkumus arba spragas Europos institucinėje sandoroje. Per pastarosius keletą metų jau buvo imtasi žingsnių įveikti šios sunkumu. Fiskalinis ir ekonominis valdymas buvo sustiprintas, taip pat krizės valdymo tinklas buvo e, pagerintas ir taip pat sustiprintas, taip pat finansinė priežiūra E, institucijų lygmenių taip pat buvo įsteigta ir taip pat eksantė koordinavimas nacionalinės politikos lygmenių buvo sustiprintas įdėgus Europinį semestrą. Labai svarbu eurozonoje užtikrinti tvarų augimą. E, bankų balansų e, sutrikimai neleidžia iš esmės grįžti prie realiosios, realios ekonomikos augimo. Ekonomikos ir pinigų sąjunga veikia ekonominio šoko sąlygomis, todėl reikia daugiau sanglaudos, daugiau konkurencingumo ir socialinės įtraukties. Mes visai puikiai žinome, kad Europos semestras užtikrinti turėtų nuoseklę politiką visos ES mastu. Mums reikalingos ir toliau struktūrinės reformos, didelį dėmesį skiriant socialiniams klausimams ir užimtumo didinimui. Mums labai svarbu ir toliau naudotis užimtumo ir socialiniais indikatoriais. Mes taip pat e, e, lankstumą, stabilumą pagal stabilumo ir augimo e, paktą. Taip pat mes turime veikti skaidriai ir vieningai siekiami užtikrinti vieningą sutarties nuostatų taikymą valstybėse narėse. Pastaraisiais metais buvo imtas žingsnių sustiprinti eurozoną, stabilumo ir augimo paktą turiu omenyje, taip pat šešių dokumentų paketą ir dviejų dokumentų paketą. Komisarai Moskovičiai ir Tyson ir toliau naudos tikslingai šitas priemonės. Aš manau, kad siekiant išsaugoti stabilumą ir pasitikėjimą eurų, reikia ir toliau kreipti dėmesį į užimtumą ir socialinius padarinius įgyvendant mūsų politiką. Taip pat reikėtų atsižvelgti į rekomendacijas skirtas atskiroms valstybėms. Mūsų politikos turėtų padėti europiečiams grįžti į augimo kelią, padidinti e, produktivumą ir taip pat e, užtikrinti aukštą ekonominios ir socialinės gerovės lygį. Mūsų politika turi parodyti konkrečių rezultatų ir pagerinti žmonių gyveną, gyvenimą. Gerbiami parlamentarai, mūsų bendroji Europos ekonominio ir e, pinigų sąjungos vystimosi vizija artimiausių vidutinės trukmės ir ilgalaikių laikotarpių yra e, numatyta dokumentuose, pagal kuriuos labai svarbu mažinti biurokratinę naštą ir taip pat užtikrinti geresnės darbo sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Labai svarbu visoms 28 valstybėms narėms įgyveninti vienodas priemonės, o Europos zona turėtų būti atvira visoms naujoms valstybėms, jeigu jos įvykdys Maastrichto kriterijus. Todėl šią progą aš norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva artimiausių metų taps 19-ąją eurozonos valstybė. Kadangi ES vystosi, labai svarbu ir toliau taikyti bendrijos metodą. Mums labai svarbu atsargiai įvertinti įvairias galimybės atsižvelgiant į bendrą tikslą ir taip pat į dabartinės egzistuojančias sutartys. Jeigu aš būsiu patvirtintas e, komisijos vicepirmininku, mano mandato laikotarpyje aš toliau dirbsiu siekdamas įgyvendinti e, stabilumo nuostatas eurozonoje nuodos valstybėse. Aš įsipareigoju, kaip minėjo komisijos pirmininkas Junkeris, ateityje toliau remti reformų programą ir neapsiriboti vien tik tai e, fiskaliniu tvarumu. Labai svarbus yra trejeto formatas. Jeigu jūs patvirtinsite mane, tai aš būsiu atsakingas už euro, eurą ir socialinį dialogą ir taip pat būčiau komisijos vicepirmininkas. Šitos pareigos man yra vienodai svarbios. Galvojant apie ES istoriją, Europos integraciją ir socialinį dialogą, norėčiau, e, reikėtų pasakyti, kad labai svarbu išsaugoti Europos socialinį ir ekonominį modelį. Socialinis dialogas yra labai svarbus užtikrinant reformas, kad jos vyktų nuosekliai, tvariai ir veiksmingai. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš dirbsiu siekdamas e, bendradarbiausiu su užimtumo socialinių reikalų e, e, komisarais, taip pat sieksiu stiprinti darbo jėgos judumą, darbo, jėgotojų, darbo darbuotojų profesinių žinių keliumą ir taip pat, žinoma, sieksiu socialinio dialogo. Tačiau tai bus neįmanoma, jeigu nebus pakankamai bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Aš tikiuosi jūsų paramos ir mm, laukiu jūsų